noriu padaryti pranešimą. Vakar pirmininkas paaiškino, kad 130 darbo tvarkos taisyklių trečioji dalis ir 191 taisyklių dalies pirmoji dalis aiškinamos konstitucinių reikalų komiteto pagal 226 taisyklių punktą mes gavome išaiškinimą ir